Ladies and gentlemen, good afternoon. Ponios ir ponai, laba diena. Prieš prieš pasveikindamas mūsų gerbiamus svečius, suteikdamas žodį jiems, norėčiau informuoti, kad nariai susitarė, jog pirmiausia apsvarstysime 16 darbo tvarkės punktą, nes pranešėjas ponas Kavada turi išvykti, jis turi kitus įpareigojimus. Ir jeigu niekas neprieštarauja, iš karto žodžius tikiu ponui Kavada. Pone pirmininkė, mėly kolegos, dėkoju, nes atrodo, kad niekas neprieštarauja šiam pakeitimui. Mes jau pradėjome darbą iš ryto. Ir e, aš rengiu nuomonės projektą. Kalbėsiu, jį pristatinėdamas kalbėsiu trumpai. E, kadencijos pradžioje įvykę klausimai kurie prasidėjo praėjusią vasarą, kaip prisimenate, dar kartą verčia mus daryti išvadą, kad Europos parlamentas neužsitikrina tos vietos, to vaidmens, kur, kurio iš mūsų tikisi rinkėjai. Mes bandome ieškoti geriausių kelių ir bandyti užtikrinti teisėkuros procesą, kuriame mes turėtume visą reikalingą informaciją. Pavyzdžiui, norime pasitelkti ir išnagrinėti priemonės. Ir, ir na, mūsų įgaliojimai turi apsiriboti ne vien tik tai komisijos, kandidatų į komisijos narių pareiškimų nuoširdumo nagrinėjimu. Ir, iš tikrųjų, pažiūrėjau, vienas iš kandidatų į komisijos narius e, teigia, kad e, jis tikrai nuoširdžiai sako vieną ar kitą dalyką. Tačiau tai yra e, tam, tikro, tam tikros nežinomybės teritorija ir nežinome, kaip yra iš tikrųjų. Jeigu, pavyzdžiui, kandidatas į konkreto komisijos postą e, turi kažkokių tai akcijų automobilių pramonėje, pavyzdžiui, ir, ir tas asmo skiriamas um, į postą, kuris bus atsakingas už tą pramonės rytį. Na, aišku, jeigu aš būčiau tas kandidatas, aš parduočiau tas akcijas, bet aš parduočiau tas akcijas savo giminaičiams, artimiesiems. Ir todėl iškyla problemų, kuomet mes negalime gauti tokių tvirtos tokius faktus patvirtinančios, tokias deklaracijas patvirtinančios informacijos, nes mes, e, parlamento nariai, e, šio komiteto nariai, kurie savo parašais tvirtiname tuos patikinimus, turime žinoti, kad ta informacija nėra melaginga. Pavyzdžiui, vienas iš komisijos narių, kandidatų komisijos narius e, patikino, pareiškė, kad jis pardavė turėtas akcijas. Iš tikrųjų, jis jas pardavė, bet neaišku, kam pardavė. Ir iš tikrųjų, interesų konfliktas gali išlikti. Būtent todėl, man atrodo, svarbu, kad mūsų Teisės reikalų komitetas ne tik siektų e, apginti savo kompetencijas nagrinėjant paskirtųjų komisijos narių interesų deklaracijas, bet manau, kad mums reikalingos realios galios arba atlikti tyrimą, arba turėti galimybę pasitelkti priemonę tam tyrimui atlikti. Tarkim, Europos Sąjungos institucijose galbūt jau veikia tokia struktūra, kuri galėtų suteikti mums reikalingą informaciją. Jūs tikriausiai suprantate, kad, kad turiu omeny Olafą, kovos su sukčiavimu tarnybą, kuri siekia užtikrinti e, tinkamą viešųjų asmenų elgesį. E, Taigi tikiuosi, kad mes pasimokysime e, iš 2014 metų pamokų, e, patirties sukauptos nagrinėjant komisijos, paskutų komisijos narių interesų deklaracijas. Tikrai manau, kad mums reikia konkrečių galių, kad mūsų parašas, kurį turime dėti, atitiktų tą, e, tą, tą atsakomybę, tą svorę. Ir manau, kad tų galių reikia ne dėl to, kad mes vengiam atsakomybės, bet dėl to, kad, mes, kad mūsų sprendimai turi būti e, paremti svariais, svariais įrodymais. Ir mes e, planuojame surenkti seminarą skirtą šiai temai Ir manau, kad reikia pasiekti, kad komisijos narių portfelį atitiktų Europos parlamento komitetų kompetencijas. Jei kalbame apie demokratiją, e, turime kalbėti ne tik apie drąsą, bet ir apie sažiningumą. Kas yra tinkamai veikianti, veikianti demokratija? Tai e, tokia struktūra, kurioje e, vykdomoji valdžia yra kontroliuojama Taip pat mums reikia galimybės e, peržiūrėti primamus sprendimus ir ne tik tai mūsų politinėse frakcijose, ir iš tikrųjų taip nėra. Ir jeigu jūs sutiksite, čia noriu paminėti tuos Europoje, kurie laikosi konstitucinės Europos tradicijos ir taip pat tuos, E, pavyzdžiui, kolegas iš Lenkijos, lab, kuriais žaviuosi. E, na, žaviuosi tokiamis šalimis, kurios įgyvendino e, sklandų perimą iš tironijos į demokratiją. Ten to šalies istorijoje tikrai buvę įspūdingų įvykių. Todėl sakyčiau, kad dabar esame pasiekę tam tikrą brandą Europoje ir galime bandyti suderinti komisijos narių portfelius su uh, parlamento komitetų atsakomybės kompetencijų sritimis, kad galėtume mm, kovoti su kai kuriais reiškiniais. Visų pirma, kad užtikrintume, jog komisijoje konkreti problema būtų svarstoma kelių komisijos narių. Tie, kurie dirbo ankstesnėje kadencijoje, matė, su kokiais pavojais tai susiję. E, e, komisijos nariai baiminasi, kad, kad jeigu vienas iš kolegų nesima kokios nors, kokios nors dosie, kad, kad, kad, kad jis nebūtų tas, kuris turėtų priimti prieš akinę ugnį. Taigi būtina užtikrinti vykdomosios valdžios kontrolę ir aš manau, kad reikia sulenkti šiame seminarą šią temą, na, jis neturėtų būti labai ilgas ir ilgiausia, daugiausia dviejų valandų, turėtume pasis, pasikviesti konstitucinės tradicijos Europoje specialistus. Žinome, kad e, kas yra mūsų svarbiausi prašai, priešai, tai radikalai. Tačiau tie radikalai, kurie iškilo Europoje, jie iškilo dėl to, kad jie atliepia rinkėjų lūkesčius. Tiek, ponė pirminkė, tiek, tiek norėjau pasakyti ir ačiū už tai, kad išklausėte mane ir kad sutikote išnagrinėti šį pranešimą. Ponas Zivieska paprašė žodžio. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. E, dziękuję także żoną. Labai ačiū, pirmininkė. Ačiū, Zanmarį Kavada. Dėkuoju, kolega, už teisingą šios svarbos klausimo pristatymą mes dar prisimename tą iškeičiai sklotą kelią, kurį visiems teko pereiti klausimo metu. Ir turbūt reikia iš tikrųjų tam tikro laikotarpio apmąstymams. Mes turime laiko tam, kad galėtume pasirenkti kitokiams veikams 2019 e, metais, kada vėl bus renkami nauji komisarai. Ir tai turėtų turbūt apsvarstyti visos institucijos - ir parlamentas, ir komisija, taryba. Be abejo, mus labiausiai domina kompetencija. Ir labai svarbu, kad e, mūsų kompetencijos pakaktų dalyvauti tokiuose klausimuose ir galėtumėm patvirtinti vienokią ar kitokią komisijos, būsimosios komisijos sudėtį. Taigi, manau, kad be abejo reikėtų daugiau detalių, daugiau informacijos, bet taip pat ir aiškesnių santykių tarp parlamento ir um, tinkamo komiteto, kuris atiks būsimo svarstamo komisaro kompetencijos rytį. E, na ir be abejo, aš nenorėčiau, kad šis komitetas taptų kažkokiu tai tyrimo organu. Iš tikrųjų, taip neturi būti, tačiau, šiandien Marija, aš sutinku jumis, jūs minėjote Olafą. Galbūt Olafas, tai yra Europos kovos korupcija tarnyba, galėtų turėti kažkokį tai padalinį, kuris patikrintų busimųjų komisarų arba kandidatų komisarus finansinės deklaracijas. Aš tikrai tam pritarčiau. Be abejo, turime nepamiršti, kad dabar turime parengti procedūrą komisarų klausimams bet tai siejasi ir su kitais dalykais, kad ir su pačia komisijos sudėtimi. Taigi, bičiuliai, aš tikrai e, stipriai pasisakiau už konstitucinę sutartį ir e, Lenkijoje mes šią idėją labai intensyviai propagavome. Lenkija, tiesą sakant, būtų, būtų prieimusi konstitucinę sutartį, tačiau dėja mūsų bičiuliai iš Prancūzijos referendume atmetė šią sutartį, jūs buvote pirmieji, po to tą patį pakartojo kolegos iš Niderlandų. Na, tai jau istorija, bet tiesa ta, kad 28 asmenų kolegija, o ateity galbūt ji bus dar didesnė, yra absurdas. Kartais iš tikrųjų jie tiesiog neturi ką veikti, sukuriamas tam tikras portfelis, kuris visai neatspindi realybės ir Junkerio komisija šiuo metu negali būti įvertinta, <clears throat> kadangi jie tik pradėjo dirbti. Taigi nelabai aišku, kaip pasiskirstis pareigomis. Buvo tikimasi, kad bus sumažintas komisarų portfelių skaičius, tačiau iki to dar turbūt teks ilgokai palaukti. Mes manome, kad e, komisarai turėtų būti susijęti su tam tikrais komitetais. Nėra jokios prasmės, kad e, vyktų kažkokie tai svarstymai su pasiūlytų kandidatų komisarus, e, kur dalyvauja 3-4 daugiau komitetų, kadangi paprasčiausiai per nelik didelę tematį, per plati tematika, per didelę prieptis. Aš manau, kad turėtumėm be abejo organizuoti tos klausimus pagal komitetus, tačiau ne viskas buvo e, taip jau sklandžiai surežisuota, kadangi kartais 3-4 komitetai iš tikrųjų pareikšdavo norą dalyvauti svarstymuose, kadangi jos domdavo vienas ar kitas kandidatas. Ir be abejo, jeigu kalbame apie mm, užduočių pasiskirstimą, paprastai žinome, kad kai kur e, viena tema dirba trys parlamentiniai komitetai nuomonės įsiskiria ir tas be abejo labai apsunkina ir e, komisarų veiklą. Todėl aš manau, kad reikėtų iš tikrųjų parengti planą, aš manau, kad turiu tokį planą mūsų trim institucijoms siekiant e, užkirsti kelią būsimo problemų. Aš džiaugiuosi, kad ta veikla prasidėjo, kadangi dabar iš tikrųjų turime pakankamai laiko, galime toliau keistis nuomonėmis ir tikiuosi, kad galų gale galtinis rezultatas bus puikus. EVP e e, šėlinio pranešėjas teiks tam tikrų pakeitimų. Pone Hannibal. Ačiū pirmininkė ir ačiū ponė Kavada už jūsų pranešimą, kuris iš tikrųjų duoda daug peno apmąstymams. <clears throat> Man teko dalyvauti dviejose komisarų klausimuose Ir manau, kad pirmiausia reikėtų pasidžiaugti, kad vis dėlto tie klausimai įvyko ir parlamentarai tikrai galės suvaidinti realų vaidmenį. Be abejo, dabar jau siūloma peržiūrėti šį procesą ir panas Kavada iš tikrųjų išsakė teisingų pastabų. Aš norėčiau pakalbėti pirmiausiai apie pačią procedūrą. Kaip visi žinome, komisarai pateikia savo pranešimą ir po to mes galime užduoti klausimus. Tačiau viskas būna iš anksto apspręsta, viskas labai formalu. Nėra realios galimybės apklausti kandidatus į komisarus. E, jie būna jau pasirengę savo atsakymus ir, na, be abejo, jiems tai yra patogiau, tačiau mes tokiu būdu negalime užduoti pakankamai problemiškų klausimų. Be abejo, turbūt nėra taip sunku, kaip visi supranta, pasiruošti kažką pasakyti, tačiau daug sunkiau yra atsakyti į staiga užduotus klausimus. Ką komisarė ketina daryti, ką, ko jie neketina daryti. Ir be abejo, aš suprantu, kad organizuoti šitą procesą, procesą nėra lengva, tačiau reikėtų kažkaip tai darbą pakeisti taip, kad galėtumėm daugiau uždavinėti klausimų komisarams ir galbūt užduoti e, pratėsiančius klausimus orientuojantis jų atsakymus. E, na, iš tikrųjų, dabar, mano nuomonė, procedūra, dėl kurios, kada mes balsuojame dėl pilnos komisijos sudėties, labai apsunkina galimybę realiai kažką pakeisti. Jeigu turite balsuoti už arba prieš visą tą paketą. Aš žinau, kad e, per praeitą kadenciją E, buvo tam tikrų būdų apeiti šią procedūrą, tam tikri komisarai vis dėlto buvo pakeisti, tačiau manau, kad būtų kur kas geriau, jeigu būtų kažkoks tai būdas e, plenarnėme posėdėje balsuoti dėl kiekvieno komisaro atskirai, o ne dėl visos komisijos sudėties. Taip pat aš norėčiau pakalbėti apie komisarų skaičių ir iš kur tokie skaičiai atsirado. Buvo kalbama apie tai, kad e, galbūt galima būtų skirti mažiau komisarų ir valstybės narės e, galėtų bendrai kažkaip tai skirti tam tikros sėties komisarą, e, tačiau procesas pasirodė labai sunkus. Na, aš sutinku, kad 28 tikrai yra turbūt per daug. Ir kad tai tenka dirbtinai kurti jiems kažkokius tai uždavinius ar pareigybės. Tačiau bijau, kad e, valstybėm narėm dar teks gerokai padiskutuoti, jeigu nors ką nors pakeisti. Tačiau aš manau, kad galbūt geresnis suderinamumas iš tikrųjų tarp komisarų atsakomybės portfelių, atsakomybės ryčių ir e, parlamento komitetų gali būti sunku padaryti, kadangi komisija, kad tai, ką daro Junkerio komisija, labai skiriasi nuo to, ką darė, pažiūrėjau, Barosos komisija. Taigi, jeigu mes norėsime judėti tą linkmę, mes turime irgi rasti kažkokias tai metodikas. Ir tos metodikos turėtų taip pat um, atitikti parlamento veiklos principus, e, komitetų formavimo principus, nes komitetai irgi turbūt nenorėtų kaitalioti savo atsakomybės ryčių. Taigi aš manau, kad na, pati idėja iš principo gal ir gera, bet dar nemažai teksto klausimų pamatyti. Ir galų gale visas tas e, klausimas susijęs su finansinė ataskaita ir šio komiteto vaidmeniu. Ir e, to, kaip galima būtų patikrinti kandidatų finansinės deklaracijas. Na, Aš atsimenu, kad bent jau vieno atveju, bent jau vieno komisaro atveju, iš tikrųjų tarsi norėjosi, kad šis komitetas galėtų užduoti, galėjo užduoti daugiau klausimų, mes galėjom intensyviau padirbėti su to kandidatu komisarus, negu gal galę mes vis dėlto padarėme. Ir galbūt, jeigu kalbėsim apie na, tikrasias um, tyrimo, tikrosius tyrimo įgaliojimus, čia investigative powers, na, angliškai jis skamba labai um, sakyčiau, ryštingai labai labai labai tiesmukiškai, galbūt apie tai nereikėtų kalbėti, bet vis dėlto manau, kad turėtumėm e, daryti šiek tiek daugiau, negu iki šiol buvo daroma. Taigi noriu padėkoti ponai Kavadė, taip pat noriu padėkoti savo kolegai ir manau, kad šitą nuomonę, šitas pranešimas iš tikrųjų labai puikiai paraštė. Pane Gutelan, ačiū. Dėkuoju pirmininkui. Aš irgi norėčiau paremti kolegas komitete. Jūs labai išmintingai kalbate apie tai, koksai galėtų būti mūsų vaidmuo ir kaip galėtumėm pagerinti šitą procedūrą. Kaip. Ką daryti, gal būtų, būtų lengviau, jeigu galėtumėm balsuoti atskirai už komisarą prieš balsuojant už visą komisijos kolegiją. Uh, puikia mintis. Taip pat norėčiau iškelti mm, mintį apie lyčių lygybę. Valstybės narės ne vienodai nominuoja kandidatus, nesiremėtis pris kriterijais ir mums būna sunku užtikrinti lyčių lygybę komisijoje. Taigi reikėtų numatyti kažkokią sistemą, kuri padėtų išspręsti šią problemą. Galbūt valstybės narės galėtų nominuoti du asmenis. Manau, labai svarbu paminėti šitą problemą ir aš pati esu, šeš, esu pranešėja, tačiau lygybės klausimų turbūt norėjau pridurti ir apie tai. Ponas Diron. Merci, euh, monsieur. Ačiū. Pone pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Visų pirma, e, sutinku, kad tai labai svarbi tema dėl to, ar mums reikėtų suderinti komisijos narių ir komitetų kompetencijas, tai iš tikrųjų aktuali tema. E, komisijoje yra tam tikras e, kai kurių kompetencijų sutapimas, taip nebūtinai yra parlamento komitetų darbe. Noriu padėkoti ponui Kavada už e, jo darbą rengiant šį dokumentą. Ir aš šimtų procentų pritariu jo išdėstytoms mintims. Aš norėčiau išsakyti porą komentarų, kurie e, aktualūs prieš klausimų pradžią. Galbūt būtų galima pamastyti apie komisijos narių interesų deklaracijas su komisijos narių gero elgesio kodeksu, suderinti tuos aspektus, nes kaip matėme iš pas, paskuti, po, po pastarųjų klausimų, čia gali iškirti kai kurių, um, kai, kai, gali kai, kai kur atsirasti spragų, jeigu nesuderinsime šių dalykų. Taip pat prisimenate, kad mes ilgai e, diskutavome su AFKO komitetu dėl to, kas kokias priežiūros teisės turi. Aš norėčiau, kad parlamentas turėtų galimybę suvadinti savo vaidmenį ir užtikrintų, kad ta patikra būtų tikra ir, ir, ir visapusiška. Ir čia perinu prie interesų konfliktų. Norėčiau, kad būtų patikslinta, kad konkretus atsakingas komitetas atsakingas už uh, ko, konkretaus ko, kandidato į komisijos narius klausimo surengimas, surengtų klausimą tik po to, kai būtų e, pat, patvirtinta, patikrinta to, e, to nario, paskirto nario interesų deklaracija. Tai tiek, ponė, ką vada žodis jums apibendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū kolegos. Matau, kad po šiek tiek įtempto etapo 2014, kuomet jautėmės įsprausti į kampą, tarsi va, jautėmės važiuojantis automobiliu, kurio visiškai ne, nevaldėme ir nekontroliavome. Dabar mūsų požiūris keičiasi ir aš manau, kad mes e, galėsime konstruktyviai toliau dirbti, nagrinėjant šį kuklų mano dokumentą. Norėčiau atsakyti pirmininką kolegoms, kurie pasisakė. Ponas Vifka, noriu padėkoti Jums ir Jūs esate teisus. Reikia kalbėti apie vykdomosios valdžios atsakomybę ir apie tai, kad vykdomąją valdžią kontroliuoja parlamentas. Būtent tokia sistema yra tinkamai veikiančiose demokratijose visame pasaulyje. E, o teisės komitetas yra tų politinių diskusijų brandolys. Mes turime tokiu brandoliu tapti, užtikrinus tinkamas taisyklės ir taip pat užsitikrinus tinkamą vaidmenį mūsų institucijai. Tai yra labai svarbu. Pone Hannibal, e, su tikrai dideliu susidomėjimu išklausiau jūsų pasisakymo. Atrodė, kad, taip, kad jūs kalbate Amerikos kongrese parlamente mes siekiame prisimti atsakomybę. Tačiau vertinant mūsų darbą parlamente, puikiai žinome, kad kartais mes susiduria, susidurėme su, su tokiais klausimais, kurie, kurie tarsi prieštarauja mūsų primamų sprendimų pagrindui. Pavyzdžiui, čia kalbu apie rimtus interesų konfliktus, apie, pavyzdžiui, tokius atvejus, kuomet, apie kuriuos kalbėjome šį rytą, kuomet nagrinėjome prašymus panaikinti vieno ar kito parlamento naro imunitetą. Iš, ir kai kuriais atvejais reikia tiesiog įvertinti, kurin, kuris klysta, kuris yra teisus. Reikia išteiškinti, ar iš tikrųjų yra interesų konfliktas, ar, ar kažkas meluoja, ar, ar yra sukčiavimo atveju. Pone pirmininkai, jūs berots anksčiau gyvenime užsimėte būtent tokią veiklą. Ir mes nesugebėsime apriepti užsimti visais tais tyrimais, bet e, turi veikti, turi egzistuoti tarnyba, kuriai mes galime patikėti tokių tyrimų e, vykdymą. Būtent todėl aš paminėjau OLAF tarnybą. Bet manau, kad OLAF tarnyboje reikia sukurti papildomą struktūrą, papildomą departamentą, kuris būtų už tai atsakingas. Ir galbūt, kai, kad iki mūsų kadencijos pabaigos mes, mums pavyks įrodyti, kad mes esame, kad mes neapvilsime rinkėjų lūkesčių ir taip ir įkurti tokią tyrimo struktūrą, kuri atliktų bešališkus deklaracijų tyrimus, nežvelgiant į, į, į jokias politinės priklausomybės. Pane Honibol, aš dirbau žurnalistų Vašingtone, esu dirbęs žurnalistų Vašingtone ir kongrese viskas yra labai paprasta. Jeigu e, į kongresą atėjęs, į klausimus kongrese atėjęs e, asmuo e, neatsako visus užduotus klausimus, tol tie klausimai nesibaigia. Kartais jie gali trukti ilgiau negu vieną dieną. Taip pat noriu padėkoti ir ponui Duranžio už jo komentarus, neturiu čia daug ko pridurti. Ir taip pat dėkoju Jums, ponė. Jūs iš tikrųjų palėtėte svarbę temą. Ir pirmininkė noriu padėkoti už tai, kad pritarėte mano galutiniam pasiūlymui. Tai yra tikrai svarbi tema ir mes turime e, nuolatos renkti seminarus, klausimus šią temą, nes ji nepaprastai svarbi kad sukurtume struktūrą, kažką tokio, kas kol kas neegzistuoja mūsų sistemoje. Ir iki mūsų mandato, jei neprieštaraujate, siūlyčiau parengti dar vieną pranešimą šią temą, kad, kad taip užtikrintume mūsų institucijos pažangą. Tai tikrai niekam nesutrukdys, niekam nepakenks, bet taip mes praturtinsime e, savo institucinę sąrangą. Ačiū, ponė Kavada. Turiu dabar perėti į anglų kalbą. Grįžtame prie 13 darbo tvarkės punkto. Ir noriu dar kartą pasveikinti mūsų komitete Diana Wallis, kuri čia yra kaip Europos teisės instituto atstovė. Ir draugė su kolegėmis e, jį pristatys e, Europos civilinio proceso E, tais, taisyklių, pasiūlymą dėl Europos civilinio proceso taisyklių. E, tas, ta parengta pristatoma studija parengta draugė su UNIDRUA. Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti už tai, kad pakvietėte mane ir kolegės, kolegas iš UNIDRUA, kad draugė jums papasakotume apie projektą, kurį pradėjome, tai yra civilinio proceso taisyklių rengimas. E, iš savo patirties žinau, kad šis klausimas visada buvo labai aktualus šiam komitetui. Kaip Europos teisės aktai, teisingumo sistema užtik, galėtų užtikrinti visiems Europos piliečiams prieigą prie ir visoms įmonėms Europos prieigą prie teisingumo. Ir niekas geriau e, nei, nei šio komiteto nariai nėra susipažinę su e, valstybių narių valstybėse narėse galiojančiomis procedūromis. Jūs puikiai žinote, kaip kartais sunku yra užsitikrinti teisingumą. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad jau yra nemažai Europos teisės instrumentų skirtų e, civilinės teisės srityje. Turiu e, omenyje nedidelių e, sumų išieškojimo procedūrą. Europos arešto orderio procedūrą. Praeitie Amerikos teisės institutas, tai yra um, mūsų pa, partneris Amerikoje, draugė su Unidrua, 2004 parengė šiuos e, daugia šalis, daugia šalio civilinio proceso e, rinkinį. Tai tikrai labai naudingas, labai tikinantis leidinys. Mes nusprendėme, kad e, būtų naudinga panašų darbą atlikti ir Europos Sąjungoje, pasiremiant tarptautinėmis taisyklėmis šioje, šioje srityje. Taigi, sirėmės įkvėpimo iš šių iš tarptautinių nuostatų ir sukūrėme darbo grupę, kurioje dirbo teisėjai, akademikai, e, žmonės, profesionalai besiverčiantis teisininko proce, e, profesiją. Ir visi draugė jie rengė šį pasiūlymą dėl Europos civilinio proceso taisyklių. Žinau, kad kolegos domisi šiuo projektu ir, ir domisi, kaip vyksta mūsų darbas ir pirmininkė džiaugiamės tuo, kad tikiuosi komitetas e, nuspręs parengti pranešimą savo iniciatyvą e, šią temą. Taigi, kalbant apie šį, e, šį rengiamą projektą, dirba keletas darbo grupių ir čia šiandien yra kelių darbo grupės atstovai. Visų pirma, šiandien kalbėsime apie dokumentų prieimimo tarnybą, nuo jos ir prasideda procesas. Paskui aptarsime E, susijusias procedūras, pavyzdžiui, dokumentų išaldymo procedūrą ir kaip tai atliekama, kai iškyla e, kokio nors kliūčių dėl tarp valstybinio nagrinėjimo atvejo aspekto. Taip pat kalbės kolegos iš UNIDRUA. Taigi dar kartą dėkuoju už sutiktą galimybę mums pasisakyti ir dabar žodis Evai. Yes. Yes. Tikiuosi mane girdite. Dėkuoju. Pone pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai. Be abejo, man didelė garbė ir malnumas šiandieną lankytis Europos parlamente, kalbėti prieš jūsų komitetą ir trumpai pristatyti projektą, kuriame mes dalyvaujame. Aš esu viena iš bendra pranešėjų kalbanti vardu grupės, kuri rengėsi, rengė, rengė būtent dokumentą dėl dokumento pateikimo tvarkos ir įvairių procedūrų, bendro pobūdžio informacija susijusi su to, ką, tai ką Dajana sakė. Nuo pat projekto pradžios mes daug kalbėjome apie projekto apimtis. Ir jeigu visiškai atvirai Tai be abejo, ta priepties rytis yra savotiškai neapibriešta, mobili, naikinta. Jau pradėjus darbą, mums nebuvo aiškiai suformuluotas tos darbo apriptis ir tiesiog darbo metu mes diskutavome ir mėginome jas aiškiau apsibriežti. Tačiau visą tai pasakius, reikėtų pasakyti, kad tai vis dėlto yra modelinis projektas, kuris mėgina uh, e, rasti kad e, kažkokias tai e, geriausią praktiką, geriausią patirtį e, civilinės procedūros srityje, kuri veiktų būtent europiniu mastu. Na ir per tas diskusijas tiek mūsų grupės viduje, tiek tarp atskirų grupių, taip pat organizuojant įvairias mūsų konsultacinės grupės, kaip reikėtų elgtis su Europos teisės aktais. Tai be abejo labai svarbi tema. Mes čia savo vaidmenį matome ne tiek, kiek, mm, ne tiek, ne tiek e, kaip kažkokios tai institucijos, kuri susaistyta Europos teisės aktų, bet veikiau kaip kažkokia tai institucija, kuri ieško geriausios praktikos pavyzdžių ateičiai. E, be abejo, teis, Europos teisės aktai, aki, yra labai svarbus šaltinis, nors ne vienintelis. Ir europinėme kontekste mes be abejo negalime jų ignoruoti. Tačiau yra ir kitų šaltinių, tai yra visų pirma e, tam tikrų atskirų valstybių civilinės procedūros ir čia būtų galima pasiemti patirties iš kitų nesinevyktų projektų, kurie teikia peno apmąstymams. Kiek anksčiau šiandieną, kada buvo surinkusios mūsų grupės, mes taip pat diskutavome apie tai, E, iš kokios perspektyvos, kad turėtume vertinti. Ir nusprendėme, kad reikėtų kalbėti pirmiausia apie moderniuosius, šiuolaikinius raidos procesus, e, reikėtų apžvelgti naujausias tendencijas, kuris pasireiškia valstybėse narėse, kuriomis siekiama e, greičiau ir efektyviau įsisavinti naujausius procesus, kuriuos, pavyzdžiui, galima būtų grįsti naujas technologijų pažanga ir panašiai. Ir vienas iš pavyzdžių, kurį šiandieną pristatysime, tai būtų elektroninės paslaugos, kaip mes jas vertiname, nes praktiškai ir pragmatiškai vertinant tai iš tikrųjų svarbus pokytis ateičiai. Tai tiek galbūt keli žodžiais apie mūsų grupės perspektyvą ir e, apie darbų apimtis. Tai vienas dalykas, kuris nėra iki galo aiškiai apibrieštas, yra kiek detalus turėtų būti toksai modelinis projektas, modelinis kontekstas ir ar turėtumėm įtraukti kažkokias e, taisyklės, kurios turėtų daugiau veikti tarp valstybinio masto, ar taisyklės, kurios turėtų būti tarsi pavyzdys, kur nacionalinė taisyklių rinkinė. Be abejo, pats tas klausimas, kas yra tarp valstybiniai dalykai ir kas yra nacionaliniai dalykai, yra irgi slidus klausimas. Mm, ir galbūt neturėtumėm savo projekte tiek daug pastangų skirti tai takoskirai, nes kai kurie modeliai, kai kurios taisyklės galbūt galėtų būti vienodai naudingi ir tarp valstybinių mastų, ir e, atskirų valstybių teritorijose, jeigu mes e, įklimsime būtent į tos teorinius svarstymus, tai ko gero tai nepasitarnaus projekto tikslams. Kalbant apie paslaugų problematiką. Aš suprantu, kad jūs labai užsiemė ir mes neturime daug laiko. Ir aš tikrai nesileisiu per daug į smulkmenas. Bet jums leidus norėčiau paskaityti jums šitą, kadangi mūsų šeitinės požiūris yra tai, kas jau buvo sutarta čia ir daugelis mūsų grupė būtent nuo to ir atsispyrė. Taip pat e, atradome tam tikrų įdomių dalykų Europoje, kuriuos galima būtų toliau išplėtoti, kadangi kurios taisyklės yra labai bendro pobūdžio. Tačiau aš norėčiau Jums perskaityti paslaugų taisyklę, kad tiesiog, na, geriau suprastumėte dokumentų, dokumentų įteikimą taisyklę, tai yra, kadangi Ehm, jis nelabai ilgas, šita taisyklė nelabai ilga. Beje, tai yra daugiau principai, ne taisyklės, jie taip oficialiai vadinami, taigi 5.1. Ehm, e, prasidedant procesui, pranešimas, e, kuris turėtų būti įteiktas taip pat ir kitoms šalims, ne tik tai e, e, ieškovui. E, ir Taip pat čia turėtų būti aiškiai uždėstyta e, detaliau, e, kokios, kokios žalos lyginimo norėtų ieškovas, o šalis, e, kurios, e, e iš kurių ieškovas bando išieškoti e, tam tikrų dalykų, turėtų būti e, informuotas apie e, to ieškinio E, esmę ir turėtų sureaguoti į tai. E, na ir galų gale kalbam apie kalbą, kurie turėtų būti įteikiami dokumentai, kurie grinčiami arba gyvenamąją vietą, arba e, pagrindinių procedūrų veikimo šalies kalba. Na ir vėlgi reikėtų paminėti, kad šiuose principuose yra nustatytas labai platus, labai plati struktūra, patys esminiai nuostatai, e, nes leidžiant į smulkesnės detalės apie konkretesnį kontekstą. Taigi, kai mes svarstome apie tai, kokią informaciją reikėtų įtraukti, kada, pavyzdžiui, yra įteikiami dokumentai, e, kokie būtų kalbos vertimo reikalavimai, kokie tai saugikliai turėtų būti numatyti ir panašiai. Mes mėginame taip pat žvelgti ir toliau, jeigu jau kalbėsim apie detalesnį metodiką, tai reikėtų galvoti apie dokumentų teikimo metodiką e, grupėje ir reikėtų apšvelgti, kurie metodai sudaro tą gerąją praktiką. Na ir galų gale reikėtų galbūt šiek tiek atkreipti sudėmesį į metodus ir konkrečiai elektroninės priemonės įteikimą per elektroninės priemonės, kurios, kas irgi bus įtraukta į metodiką. E, reikėtų pakalbėti apie tai, kaip reikėtų apibriežti tą elektroninį teikimą, siekiant sukurti kuo bendresnį apibriežti, kad per daug neprisištumėm prie kažkokių tai konkrečių technologijų standartų. Daug diskusijų mano grupėje iš tikrųjų sukosi apie tai, kad e, naudojant elektroninės priemonės reikėtų kažkokiu tai būdu užtikrinti, jog gavėjas tikrai gavo tos dokumentus ir kokius reikalavimus reikėtų, ta prasme, kelti, e, kokie reikalavimai turėtų būti tai paslaugai, tam įteikimui. Ir ar reikėtų kažkokio tai oficialaus pritarimo, kad e, šalims, pavyzdžiui, informacija galėtų būti perduota, įteikta elektroniniu formatu. Nes kai kuriuose valstybės narėse iš tikrųjų galioja nuostata, kad pirmiausia šalis turi sutikti gauti dokumentus elektroniškai. Ir tik tada jau galima tokiu būdu įteikti. E, na, jeigu mes kalbame apie įvairius pranešimus e, ar dokumentai teikimą, vėlgi ar um, galima garantuoti, kad asmo tikrai gavo, pavyzdžiui, jeigu jūs gaunate automatinį atsakymą, kad asmo yra išvykęs atostogoms, vėlgi kaip tokiais atvejais elgtis ir iš viso kokių saugiklių reikėtų, kalbant apie elektroninės įteikimo priemonės. Na, aš ties to sustosiu, bet manyčiau, kad dabar mūsų įteikimo darbo grupėje būtent e, šios temos ir vyrauja. Gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, ponas ir ponai, mums irgi labai didelė garbė e, čia dalyvauti. Aš esu profesorius Luksemburgo komitete ir aš taip pat dirbu darbo grupėje, e, kuri dirba su mm, laikinomis priemonėmis. E, visos darbo grupės yra mm, sudarytos iš šešių, aštuonių e, akademikų, profesorių iš skirtingų Europos šalių kiekvienoje grupėje yra įvairių tautybių um, žmonių ir atstovaujančių skirtingas teisės tradicijas. Aš nekartosiu to, ką kolegė Iva pasakė, kalbėsiu konkrečiai apie tai, ką dirba mano e, darbo grupė. apsaugos priemonės. Taigi mes dirbame su apsaugos priemonėmis, kurios mūsų nuomonė yra be galo praktiškai svarbios tai yra e, uša, užšaldimas arba laikini veiksmai. Pavyzdžiui, jeigu buvo, jeigu pradėta byla dėl šmeišto, ar galima, pavyzdžiui, e, nurodyti, e, atšaukti tam tikrą publikaciją, tai būtų laikinoji priemonė. Taip pat įrodymų rinkimas ir saugojimas teismo metu, informacijos atskleidimas. Tai yra labai palačiai daromas Džibritanija, bet ne kitur e, Europoje. Ir taip pat laikini mokėjimai. Mūsų metodologija yra pasiūlyti taisyklės kiekvienai iš šių e, priemonių. E, Ir ši metodologija visiškai kitokia negu anksčiau buvo naudojama Europos teisėje kūros. Anksčiau tos laikinos priemonės, jas būdavo žiūrima labai ben, iš tokio bendro pobūdžio, ypatingai Briuselyje. Buvo į viską žiūrima vienodai, o mes manome, kad reikia žiūrėti kiekvieną priemonę atskirai. Todėl e, reikėtų e, kad ir Europos teisėje kūra šiek tiek kitaip imtų žiūrėti į šias priemonės, į kiekvieną atskirai. Mūsų tikslas nėra pateikti rinkinį priemonių kiekvienai fun šių funkcijų, kurias paminėjau. Mes greičiau pateiksime skirtingas galimybės, skirtingas opcijas ir teismai galės peržvelgti skirtingas praktikas ir pasirinkti tas priemonės, kurios jų nuomonė mm, galėtų būti naudingos jų teismo procesui, e, atsižvelgianti tuos poreikius, kurie, su kuriais yra susidūriama. Tai yra svarbu, nors jau galima Europoje užšaldyti pajamas ir sąskaitas, tai nereiškia, kad būtinai mes dirbsime konkrečiai su šitą priemonę ir pasiūlysime tokią priemonę, e, kurią naudoja, kuri yra naudojama Didžiojoje Britanijoje lėšų šaldymui. Bet manoma, kad jeigu manome, kad Europoje jau yra tokia nusistovėjusi teisinė praktika, mes vis tiek galime paieškoti naujų kelių ir pasiūlyti Europos teismams naujų e, būdų, naujų priemonių. Galutinis mūsų tikslas yra dviejopas. Pirmiausiai skatinti abipusį pasitikėjimą dabar laikinųjų, laikinosios priemonės Europoje, jų plitimas, jų, e, jų cirkuliacija yra gana lėta, nėra pakankamai pasitikėjimo vienų teismų kitais. Ir mes manome, kad surašę tokias taisyklės, surinkę tokią priemonių rinkinį, paskatinsime tą geresnį pasitikėjimą ir taip gerosiamis praktikomis įtikinsime Europos teismus, kad laikinos priemonės gali būti lengvai taikomos ir pripažįstamos iš vienoje ar kitoje šalyje. Ir kitas e, punktas yra tai, kad net ir dabar egzistuojančiame teisinė gali būti spragų, kurias mes galime pasiūlyti kaip užpildyti. Taigi tiek, o dabar suteiksiu žodį savo kolegai. Gerbiamas pirmininkė, komiteto nariai, ponios ir ponai, aš Rando Gaskon iš Madrido, teisės profesorius. Dėkoju už galimybę pristatyti tą pranešimo dalį, už kurią aš esu atsakingas. Aš esu e, vienas iš pranešėjų įkalčių rinkimo grupėje. Daug ką paminėjo mano kolegos ir nenorėčiau kartotis. Mes norime sukurti taisyklės, kurios atspindėtų geriausią praktiką, atspindėtų Europos teisyną ir e, teismų patirtį. Mes norime E, padaryti tokią kaip ir suvestinę tų skirtingų teisinių sistemų, kaip jos yra sutvarkytos, kaip jos diena iš dienos dirba. Kaip buvo sakyta, mūsų tikslas yra paskatinti pasitikėjimą ir paskatinti e, bendrus standartus e, procedūrų prasme. Jeigu kalbame apie įrodymus, galiu pasakyti, kad įrodymų grupė dirba plačiausiai. Mes dirbame įvairiomis kryptimis. Pirmiausiai kūrime e, taisyklės susijusias su e, įrodymų tikslumu, įrodymų panaudojamumu, e, teisėjų, e, teisininkų vaidmenį. Ir žiūrime, kokios yra geriausios praktikos šioje srityje. Vėliau mes perėsime ir prie konkretesnių e, sričių, pirmiausia, prieiga prie įrodymų ir e, konfidencialumas yra labai sudėtinga tema, nes labai skirtingai yra žiūrima skirtingose sistemose, kaip prieiti prie e, įrodymų, e, kai kur yra labai nenorima parodyti priešingai šaliai turimus įrodymus ar suteikti tam tikrus dokumentus. Europos e, teisė, kur eina į kitą pusę, bent jau e, ten, kur yra kalbama apie konkurencingumą ar, ar, ar, ar komercinę teisę ir panašiai. Taip pat konfiden... čia reikia kalbėti ir apie konfidencialumą. Uh, Mes žinoma sudarysime tam tikrą geriausių praktikų sąrašą, kaip geriausiai apdoroti e, įrodymus, kaip iš, išklausyti e, abiejų šalių ir taip toliau, tiek iš mano pusės. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Aš esu Ana Venicijano, Unidrua Unis, instituto generalinio sekretoriaus pavaduotoja, taigi mes drauge dalyvaujame šiame projekte su Europos Teisės institutu. Ir norėčiau ne padaryti išvadas, bet padėkoti pirmininkui ir komitetui už mums suteiktą galimybę pristatyti mūsų bendrą projektą. Manome, kad jis gali būti labai svarbus iš praktinės pusės, nes jis aktualus europiečių kasdieniam gyvenime. Norėčiau padėkoti Europos Teisės institutui už, už tai, kad dėmesį šios iniciatyvos. UNIDROA yra tarptautinė organizacija, jos narėmis yra 63 šalis, nemažai jų e, Europos valstybės, taigi mes e, turime tvirtą pagrindą Europoje. Bet nežiūrint į tai, Unidruo visada išliko atviras regionų mm, harmonizavimo tendencijoms. Ir būtent todėl mes taip didžiuojame šiuo projektu. Mes manome, kad šio projekto, šis projektas e, siekia dviejų tikslų. Mes norime skatinti bendradarbiavimą su Europos Teisės institutu ir džiaugiamės juo. Ir kita, kitas svarbus dalykas remtis UNIDRUA ir ELI principais ir taip pat pasitelkti ir regioninės taisyklės. Ir tai bus svarbus pirmas žingsnis šią kryptimį. Ir bandysime išsiaiškinti, ar tie principai e, suderinami su Europos teisės tradicija. Manome, kad taip ir bandysime išsiaiškinti, kaip jie padėtų mums pasiekti e, tikslo parengti mm, nuoseklesnės, platesnės taisyklės šioje srityje, taip pat neištrinant e, nacionalinių e, ypatumų ir tradicijų šioje srityje. Manau, kad e, šis projektas turėtų sukurti negriežtosios teisės priemonę Europos institucijoms, europiečiams ir būtent dėl to šis momentas, šis klausimas mums yra toks svarbus. Mininkas noriu padėkoti visiems penkiems svečiams, visiems kalbėtojams už pasisakymus. Galbūt nariai turės klausimų jums. Ar kas nors norėtų ko nors paklausti. Aš pats turiu vieną klausimą. Ar jūsų projektas yra pribuotas laike? Kada tikėtis rezultatų? Na, išgirdote penkių e, jau dirbančių darbo grupių darbo pristatymą. Dar dvi darbo grupės pradeda darbą. Ir manau, kad šių trijų grupių rengiamos, rengiamų taisyklių projektai turėtų pasirodyti kitų metų pradžioje. Ir tai įtraukta į UNIDRUA darbų programą iki 2017. -ųjų. Darbas vyksta ir pirmininkė, mes esame pasirengę jums papasakoti apie rezultatus jo eigoje ir suteikti jums galimybę stebėti mūsų darbą. Iš tikrųjų, to ir tikimės. Kolegos, ar kas nors turi klausimų? Atrodo, kad ne. Tai reiškia, kad jūsų pasisakymai buvo labai išsamus. Dėkoju Jums ir atsiprašome dar kartą dėl to, kad vėlavome pradėti jūsų klausimo svarstymą. Ačiū dar kartą ir linkime Jums sėkmės šiame projekte. Ačiū. Tai buvo 13 darbo tvarkės punktas, dabar periname prie 14 ir svarstysime pakeitimus dėl praktinės patirties, pasiūlymų dėl praktinės patirties ir konfidencialios verslo informacijos apsaugos. Siūlau iš karto žodį suteikti pranešėjai poniai Liugrip. Ačiū, ponė pirmininkė, kolegos. Šiandien vyksta ketvirtasis keitimasis nuomonėmis teisės komitete dėl direktyvos, dėl neatskleistos praktinės patirties ir verslo informacijos apsaugos. Ir e, po šiandienos diskusijų turėtume apsispręsti dėl mūsų padė, dėl pozicijos, dėl tolimesnių dėrybų tarp institucijų, kokiu keliu eisime, kad turėsime patvirtinti savo poziciją. Tai yra balsuoti dėl to, kaip toliau turėtų būti nagrinėjama ši direktyva. E, išklausysime šešėlinių pranešėjų. Taigi norime, turėtume išdėstyti savo pozicijas ir apsispręsti dėl to, kokios e, pozicijos laikysimės. Ir aš kaip pranešėja norėčiau užbaigti renk, renkti pasiūlymus dėl kompromisinių pakeitimų. E, kad būtų galima juos apsvarstyti šešėlinių pranešėjų susitikime. Jums pristatomas e, mano pranešimo projektas yra e, mano galva subalansuotas, tas balansas nebuvo lengvai pasiektas. Siekiu užtikrinti galimybę saugiai ir veiksmingai įmonėms, Europos įmonėms veikti bandant atsilaikyti prieš nesažiningą konkurenciją, kuomet vagiama informacija ir taip pat čia numatoma nemažai e, veiksmingų priemonių. Kita vertus, mes puikiai suprantame, apie kokias, kad būtinos garantijos e, užtikrinant laisvo, laisvės veikti galimybę. Europos komisijas pateikė pasiūlymą kurio tikslas sukurti tokią priemonę, kuri būtų naudinga plėtojant įmonių konkurencingumą, suteikiant jiems, joms galimybę uh, apsaugoti konfidencialę uh, e, verslo informaciją, ne, neatskleistą kokią nors mm, patirtį, jeigu tai yra jų veiklos mm, esminė dalis. Mes dirbame jau kurį laiką ir pristatyti pakeitimai yra verčiami į kitas kalbas, jų iš viso yra 302 ir jie, juos pateikėte jūs, mėly kolegos. Tuo tarpu pati kol kas neteiksiu pakeitimu Noriu padėkoti visiems kolegoms už jų pateiktus pasiūlymus. Noriu pasakyti, kad jūsų pakeitimų pasiūlymuose yra labai įdomių, aktualių e, minčių. Džiaugiuosi tuo, kad beveik pusė pateiktų pakeitimų nebejoja pačiais principais šio teisės akto reikalingumu šioje srityje nei tuo, koks mechanizmas reikalingas. Tai leidžia man, kaip Teisės reikalų komiteto pranešėjai, e, vykdyti, tikėtis, kad dėrybos vyks palankiomis, e, pakankamai palankiomis e, aplinkybėmis. Norėčiau pakomentuoti keletą, na, vis dėlto išliekančių nesutarimo punktų ir pakomentuoti bendras tendencijas, kurios, kaip, kaip, kaip, kaip matau, išryškėjo po pirmojo svarstymo, kurios ryškėja pakeitimuose. Visų pirma, kaip, kaip tai ir sakiau ir noriu pakartoti tai, nes tai svarbu. Uh, Visų pirma, e, praktinės patirties ir verslo informacijos apsauga. Tai yra susijęs su intelektinės nusavybės teisų apsauga. Kaip siūlė Europos komisija, aš pritariu jos pasirinktam požiūriui. Tai čia tuo nesiekėma sukurti naują intelektinės nusavybės teisę. Tai reiktų labai aiškiai suprasti. E, darau išvadą, kad kai kuriuose patiktose pakeitimuose bandoma keisti, abejoti kai kuriais terminais, kai kuriomis e, e, formuluotėmis, bandant jas priskirti intelektinės nusavybės sričiai. Noriu pasakyti, kad siūlomi terminai ir žodyn ir, ir, ir tos formuluotės priskirtinos intelektinės nusavybės ryčiai joje ir turėtų likti. Kita ryški tendencija, kurią išvelgiu, konstatuoju peržiūrėjusi pakeitimus, yra siūlymas įtraukti viešojo intereso apsaugą, užtikrinant neatskleistos komercinės informacijos apsaugą. Noriu pasakyti, kad mano pranešimo projekte labai aiškiai akcentuojama, kad būtina, kad, kad egzistuoja prievalę užtikrinti skaidrumą, kuri taikoma įmonėms ir kad ji yra įtvirtinta Europos teisėje ir dažnai nacionalinėje teisėje. Ir taikant šią taisyklę visi jai turi paklusti visos įmonės ir nei viena įmonė negali e, tikėtis, kad šio pasiūlymo, šios siūlomos direktyvos pagrindų galėtų išvengti prievalės teikti visą skaidrę informaciją apie savo veiklą. E, tai yra įrašyta mano pranešimo tekste. Taigi kalbame apie neskleistos e, praktinės patirties apsaugą ir na, viešasis interesas, e, siekimas užtikrinti viešosius interesus kyla iš, iš teisės nuostatų ir iš tikrųjų niekas neturėtų susilpninti šio, šio principo. Turėsime galimybę dirbti drauge, net jei tai šiek tiek užtruktų. Mūsų laukia nelengvas darbas, bet manau, kad mes turėtume įsigilinti į šį aspektą, kalbant apie būtinybę užtikrinti visuomenės interesą šiame kontekste ir turėtume parengti visiems primtiną kompromisą šią temą. Vėlgi tą jau sakiau, bet taip pat noriu pakartoti, kad vertinant mūsų diskusijas ir mūsų darbą dėl šios direktyvos, labai aiškiai akcentavau, kad patvirtinus direktyvą ją reikės perkelti į nacionalinę teisę Tačiau ir, ir neturėtų būti jokių bandymų išvengti tos direktyvos perkelimo ar kažkokių, e, neturėtų atsirasti jokių išimčių tuo atveju, jei direktyva būtų patvirtinta ir kai, tos, kai valstybės tą direktyvą perkels į savo teisę Ir tai susijęs taip pat su, su, su, su pavyzdžiui, procedūromis numatomis pagal civilinio proceso teisę. Patikalbama mano devintame pakeitime ir kitose pakeitimuose. Dabar perinu prie ketvirtojo straipsnio. Ketvirtojo straipsnio antro punkto, kur, mm, kuriam pateikta nemažai pakeitimų. Taip pat noriu paminėti e, ketvirto straipsnio pirmą ir antrą punktus. E, tai ten yra nuostatos, kur kalbama apie žodžio laisvę ir teisę į informaciją. Ir vėlgi noriu kai ką pakartoti, ką jau esu sakiusi. Mūsų tikslas už, yra užtikrinti aukštos kokybės informaciją ir pakankamai sparčią informacijos apyvartą mūsų visuomenėse ir mūsų ekonomikoje. Tai yra savaime suprantama, bet galbūt tai reikia pakartoti. Gyvename 21 amžiuje ir būtent žinių ekonomika yra mūsų ekonomikos pagrindinė konkurencinė, pagrindinis konkurencinis pranašumas. Ir tikrai ne, nesiekėme apriboti informacijos uh, sklaidos. Demokratiškoje visuomenėje mm, laisvės, nu, užtikrinamos laisvės yra mūsų didžiausia vertybė, kurią ypač pavydžiai puoselėjame. Bet taip pat norėčiau priminti, kad e, tos pagrindinės laisvės apima e, žodžio laisvę, taip pat teisę į informaciją. Ir mano, pakeit, mano šeštas ir septintas pakeitimai, kuriuos galima visai pagristai e, vertinti, kaip toliau e, tobulintinus kalba apie žodžio laisvę, e, žiniasklaidos pluralizmą, būtinybę apsaugoti šal, šaltinio, šaltinį, informacijos šaltinį. Ten taip pat yra nuoroda į pagrindinių teisų hartiją ir žmogaus teisų konvenciją. Ir būtent šis, šios nuostatos susilaukė daugybės pakeitimų. Manau, kad mums reikėtų drauge labai atidžiai juos išnagrinėti, nes mes dirbdami laisva valia, turėtume rasti turėtume rasti bendrą sutarimą ir draugę kažką sukurti, surasti tinkamas formuluotės ir susitarti dėl priimtino kompromiso. Ir šią temą ir kitomis temomis. Hmm. Tai tikrai aktuali tema ir, ir nėra lengva e, renkti pranešimą šią temą. Ir pirmininkė, aš beveik baigiu, noriu dar paminėti temą, kuri buvo svarstyta mūsų ankstesnėse diskusijose, kuomet e, buvo politinės frakcijas pristatė savo pakeitimus. Tai susijęs su darbuotojų judumu ir išreikštų būkštavimų dėl galimų uh, galimo kliūčių atsiradimo darbuotojų judumui. Ir čia noriu padėkoti kolegoms už jų pasiūlymus ir už jų pastangas. Ir tai tikrai nėra mano tikslas, nes šią direktyvą, manau, turėtume pašalinti kliūtis judumui ypač e, kvalifikuotų profesionalų galimybėms judėti. Aš išklausiau išdėstytus būkštavimus ir aš esu pasirengusi gilintis į, į tą klausimą ir su, ir su frakcijų pranešėjais diskutuoti ir, ir siekti pozityvaus rezultato ir siekti naudingai patobulinti direktyvos tekstą. Dar vienas dalykas. Patikta keletas pasiūlymų. E, du komitetai rengiantis nuomonę dėl šio pranešimo jau balsavo. E, vartotojų apsaugos bei pramonės ir tyrimų komitetai jau balsavo, priėmė nuomonės dėl šios, e, dėl šio pranešimo, dėl direktyvos, todėl yra pateiktas, pateikti keletas variantų, kaip toliau nagrinėti šią direktyvą. Ir siūloma e, perinamai, įtvirtinti trijų metų perinamai laikotarpį. Mano pozicija buvo aiški. E, aš noriu, kad būtų parengtas paprastai suprantamas tekstas, kuris užtikrintų e, suderinimą. Mums reikia direktyvos, kuria būtų siekiama uh, um, suderinti nuostatas galiuojančias Europoje dėl net dėl verslo informacijos apsaugos. Taigi aš noriu, kad būtų einama šiuo harmonizavimo keliu ir būtų. Ir, ir manau, kad tai būtų naudinga įmonėms Manau, kad trijų metų pereinamasis laikotarpis, kurį, kurį pasiūlė e, balsuodamas Simko komitetas savo nuomonėje, yra klausimas atviras diskusijoms, kurį turėtume aptarti su kolegomis. Bet manau, kad apsisprendžiant reik, dėl to reikėtų na, kažkur tai padėti tašką. Taigi dar kartą pabrėšiu, kad kalbame apie galimybę suteikimą Europos įmonėms apsaugoti e, verslo informaciją, kovoti pasitelkiant teisėtas priemonės prieš tuos, kurie nesažiningai bando laimėti konkurencinėje kovoje. Ir čia Teisės reikalų komitete mums turėtų rūpėti, kad mes sukurtume visas sąlygas, kad būt, kuriomis būtų galima užtikrinti pagrindinės, pagrindinės laisvės ir kur, ir kad egzistuotų veiksmingas teisinis mechanizmas, kuris būtų prieinamas. Tikiuosi, kad dirbsime laisvanorišką, konstruktyvę dvasę, kad pasiektume kiek įmanoma tvirtesnio konsensuso ir susitartume dėl galimybės apsaugoti inovacijas ir užtikrinti sąžiningas galimybės mūsų ekonomikai konkuruoti. Ačiū. Uh, Mrs. Reda. Thank you, Chair, and thank you very much. Pane Sarda. Ačiū pirmininkė ir ačiū pranešėjus labai išsamų pranešimą. Mes pateikėme nemažai pakeitimų. Manau, kad pasiūlymas iš tikrųjų turėtų būti dar ilgai šlifuojamas tam, kad jis taptų primtinu kai kurios problemos, kurios yra ypatingai svarbios mums, buvo paminėtos ir nuomonių komitetuose, kur jau vyko balsavimas ir norėčiau apie tai užsiminti. Pirmiausiai kalbame apie apimti, tai yra ką reikėtų laikyti priekybinė paslaptimi, mums atrodo, kad apibrištis yra per pralti. Ir nemanome, kad tikrai vertėtų tiesiog, e, pavyzdžiui, priimti tą apibrištį, kuri perimti iš trip sustarimo, nes ten apibrieštis buvo sąmoningai padaryta labai plati, labai daug apriepianti tam, kad būtų galima apimti visą įvairovę teisinių tradicijų ir būdų, kuriais saugomos priekiminės paslaptis pasirašysiuose valstybėse. Taigi, reikėtų be abejo e, rasti būdų, kaip apsaugoti informaciją ir pirmiausia reikia nustatyti, ar yra teisėtas interesas e, leidžiantis saugoti tokią informaciją. Toliau de, egzistuoja tam tikra rizika, mm, e, tam tikro piknaudžiavimo, tai yra neteisingų iškinių, kur bendrovės iš tikrųjų gali remtis šitoms galimybės piknaudžiauti ir stengtis pašalinti nereikalingą konkurenciją. Taigi mes manome, kad pirkimės paslapties e, turėtojas privalėtų pats e, savo jėgomis įrodyti, kad įvyko kažkoks tai pirkimės paslapties atskleidimas. E, e, ir neturime pasiduoti pagundai e, taikyti prevencinių procedūrų, kada teisėjai dar nenusprendus, ar iš tikrųjų įvyko, ar, ar buvo atskleista prekyminė paslaptis, jau įmamas tam tikro perubavimo. Taip pat, jeigu mes kalbame apie teisėtą įsigijimą, tais atvejais, kada įsigijimas buvo teisingas, tačiau jeigu kalbėsime apie uh, E, informacijos laisvę, vėlgi čia pasiūlyme kalbama tik tai apie tam tikras kompensacijas. Mes manome, kad kai būtų taikoma tokia šimtis, būtų galima šį atvejį irgi traktuoti kaip teisėtą atskleidimą. Taip pat labai svarbu užtikrinti darbuotojų judrumo galimybės ir labai svarbu, kad tas ribojimo laikotarpis iš tikrųjų būtų pakankamai trumpas, ypatingai anksčiau būsiems darbuotojams ir tai jis neturėtų būti ilgesnis negu vieneri metai, kadangi kitaip e, darbuotojai tiesiog neturės e, jokio teisinio užtikrintumo perinami iš vienos bendrovės į kitą. Dar vienas dalykas, kur man atrodo esame teisingame kelyje, bet gal reikėtų gal šiek tiek tiksliau skaždėsti, tai iš tikrųjų, kad mes kalbame ne apie intelektinę nusavybę. E, pagrindiniai skirtumai, kai kalbame apie intelektinę nusavybę, pavyzdžiui, patentus, čia teisė yra e, susijusi su pačia informacija. Tuo tarpu šiuo atveju reikėtų kalbėti apie e, kažkokią tai prekinimę paslaptį ir informacija e, yra įslaptinta ir, ir laikoma prekinimė paslaptį tik tai tol, kol tas slaptumo režimas galioja. E, na, kai kurios e, darybose naudojamas priekiminės paslapčių e, savokos ir pavyzdžiai taip pat patenka ir į intelektinės nusavybės e, reglamentavimo teisės aktus. Na ir taip pat e, teikinių paslapčių teisėto atskleidimo atveju tokie, kada e, to pareikalauja, pavyzdžiui, valdžios institucijos ar panašiai, vėlgi neturėtų būti neribojami niekaip, e, Nes pavyzdžiui, reikėtų užkirsti kelią tokiam atvejim, kada vyriausybė pareikalaus informacijos, nebūtų galima apkaltinti, jog tas reikalavimas yra e, nepagrystas, neteisėtas, kadangi tokiu būdu bus išduota pirkimų paslaptis. Taip pat labai svarbu, kad e, tie atvejai, kada žmonės tiesiog e, per aplaidumą nutekina kokią nors informaciją, E, neturėtų būti sutapatinami su neteisėtų informacijos įsigimu, kad darbuotojai nepatirtų per daug didelio spaudimo. Taip pat, kalbant apie Düsseldorfo e, precedentą, reikėtų mm, aiškiai pasakyti, kad e, e, neteisėtos lydimo atvejai turėtų būti nukreipti, e, padaryti kažkokios tai žalos informacijos turėtojui. E, E, o ne tiesiog e, tos informacijos skleidimas, nes kartais informacija skleidžiama tiesiog siekiant informuoti visuomenę. Bet tokia, kuris atvejais, pavyzdžiui, kalbame apie aplinkosauginę informaciją, e, kartais e, prekinės paslapties turėtojas nebūtinai laužo įstatymus, tačiau e, vis dėlto tai gali būti pakankamai svarbi viešojo intereso informacija, kuri turėtų teisę pasiekti spaudą ar, ar kitokią žiniasklaidą. Na ir taip pat mes labai tikimės, kad darybos tęsis ir kompromiso keliu mums pavyks pasiekti kažkokiu tai bendrų pozicijų. Dėkoju. Dėkoju. Toliau ponia Gutlan. Ačiū pirmininkė ir noriu padėkoti poniai Legrip tiek už sunku darbą, tiek ir už įžangą į šią diskusiją. Tai iš tikrųjų yra svarbus teisės aktas, tai dėl to labai svarbu, kad e, teisės aktas būtų parengtas tinkamai, dėl to turbūt jūs matote tiek daug pakeitimų. E, būtent to, kad visi norėtų, tiek teisės aktas išeitų vykęs. Taigi pirmiausiai man buvo malonu išgirsti, e, kad jūs suprantate, jog šitie dalykai yra svarbus darbuotojų judrumų ištikrinti ir labai svarbu būtų iš tikrųjų rasti tinkamą sprendimą kadangi labai svarbu, jog e, mes neapkarpytumėm darbo jėgos mobilumo e, ir neužkirstumėm kelio inovacijoms. Svarbu stiprinti konkurencingumą ir stiprinti vidaus rinką, todėl labai svarbu būtų imtis tam tikrų žingsnių. Dėl to aš sveikinu tą faktą, kad jūs e, paminėjote šią problemą ir tikiuosi, kad rasite kažkokių tai pasiūlymų bei sprendimų. Taip pat norėčiau pabrėžti, jog labai svarbu E, būtų užtikrinti skaidrumą, nebūtinai vien tik tai mokslinio tyrimo e, e, reikmėms, pavyzdžiui, kaip CO2 emisijų vertinimą ir panašiai. Iš tikrųjų neturi būti trukdomi įvairūs tyrimai, ne tik tai tokias, kaip medicina, bet ir daugelį kitų procesų, kurie veda mus prie tvaresnės, darnesnės visuomenės. Trečias pastebėjimas dėl saugumo priežasčių svarbu tai, ką ponė Reda sakė apie e, būtent tos vidinius informacijos nutekintojus, e, toksai piliečių piliečių sąžiningos tokios akcijos neturėtų būti stabdomas remiantis šiuo teisės aktu. E, dėl to aš pritarčiau tiems pakeitimams, kuriuose sakoma, kad E, iš tikrųjų toks informacijos tekinimas turėtų būti siejamas su e, atviru siekiu e, padaryti žalos kompanijai. Nes kitais atvejais, kada žmonės, pažiūrėjau, nori iškirsti kelią nusikaltimų arba, sakysim, apsaugoti aplinką nuo kažkokių tai nuostolių, jie neturėtų būti įbauginti ir net nebijotų atskleisti tos informacijos. Taip pat labai svarbu apie, kalbėti apie kolektyvinius sutarimus, tai yra uh, svarbu profsąjungoms. E, kitaip sakant, nacionaliniai teismai turėtų įvertinti bet kokią galimai padarytą žalą, vadovaudomėsi nacionalinę praktiką, nacionalinę teismų patirtimi. E, tokie būtų pagrindiniai dalykai su jūsų mano pateiktis pakeitimais. Ponas Koferatė. Grazie Presidente, volevo ringraziare sinceramente la relazione. Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. ypač už tai, kad um, ji taip stengiasi ieškoti kompromiso, e, surinkti visus įmanomus faktus. Visi tie pakeitimai tik tai patvirtina tai, ką jūs pasakėte. Šis sudėtingas klausimas susilaukia labai daug susidomėjimo. Reikia surašyti labai tikslus, tikslas apibrieštis, kad nekiltų ginčių. Iš savo frakcijos galiu tik tai patvirtinti tuos prioritetus, kuriuos jūs išdėstėte pakeitimuose. Jau kalbėjome apie tai. Manau, kad tai yra labai svarbus klausimas. Būtent darbuotojų patirtis yra labai svarbi. Čia kalbame tik tai apie judumą. Verslui tai yra labai svarbu. Nes turėdami žinių žmonės gali rinktis iš skirtingų galimų darbų. Ir apibriežti visus savo ryšius su bendrove. Todėl čia reikia labai konkrečios garantijos. Jeigu tokias žinias e, padarysime konfidencialiomis, tai netgi darbuotojų orumas bus pažeistas. Manau, kad jūsų požiūris yra labai neblogas, bet reikia nuoseklumo. Šitas dokumentas turi būti nuoseklus. Taip pat labai svarbu, kad viešojo intereso principas būtų uh, daug svarbesnis negu paslapties principas. Čia kalbu ir apie stambes ir, ir, ir smulkes įmonės, nes jei įmonė neatsižvelgs į tai, ko reikia į savo, į savo atsakomybę, kils labai didelė, didelė grėsmė konkurencingumui. Čia visą laiką slypi grėsmė ir mums reikia čia rasti tinkamą sprendimą, tą balansą tarp visuomenės intereso ir verslo paslapties. Kalbant apie žodžio laisvę, išraiškos laisvę, yra įvairių įstatyminių aktų, pavyzdžiui, pagrindinių teisių hartija kurioje kalbama apie tai. Taigi čia darbas nesudėtingas. Daugelis tų klausimų, kurie dabar padėti ant stalo, yra iš tikrųjų lengvai sprendžiami. Kaip kiti kolegos sakė, apibrieštis turi būti labai tikslios. Kas yra paslaptis? Verslo paslaptis turi būti labai tiksliai apibriešta nepasiduokime pagundai perkelti tas bendrasias apibrieštis, turėtume būti daug konkretesni, daug tiksliau viską apibriežti. Ir pabaigai. Jūs kalbėjote apie apribojimus. Mes ir Imko komitete apie tai kalbėjome. Jau trejus metus yra apie tai kalbama. O komisija numatė šešis, šešis metus, o man atrodo, kad reikia numatyti kiek įmanoma trumpesnį laikotarpį dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, dėl žinių judumo ir Taip pat todėl, kad kuo ilgesnis bus tas laikotarpis, tuo bus sudėtingiau įvertinti to ginčio vertę, nes pati aplinka, rinka keisis. Taigi, jeigu tuos apribojimus e, nustatysime žemesnius, bus sunkiau įmonėms nuslėpti faktus. Būtent todėl ir Imko komitete apie tai kalbėjau, nors pranešėjas buvo kitas e, parlamentaras. Taigi norėčiau pasakyti, kad tie apribojimai, jų sugriežtinimas galėtų būti geras sprendimas, naudingas tiems, kurie dirb šioje srityje, nes būtent darbuotojai yra didžiausia įmonė, didžiausias įmonės turtas. Jų darbas yra didelis turtas. Ačiū, ponia Hosier. Norėčiau pasidžiaugti pranešėjos darbu. Uh, ir pasidžiaugti tuo, kokia dvasia visas darbas vyksta. Ponas Koferatė apibendrino bendras frakcijos e, pozicijos linijas, aš taip pat patikiau pakeitimu. Ir manau, kad reikia įtvirtinti teisę tą mūsų norą apginti apsaugoti Europos verslo inovacijas ir verslo paslaptis. Kita vertus, e, ši tema yra susijusi su tam tikrais e, iš ankstiniais įsitikinimais, kai kas bando skambinti pavojus varpais, kad esą čia kesinamės į demokratiją. Ir atsižvelgianti visą tai, mūsų pozicija, kurią patvirtiname dėl šio pasiūlymo teksto, turėtų būti tokia, kad išklaidytume visus, visas abejonės dėl mūsų siekio užtikrinti laisvės, e, e, tarnauti demokratijai ir e, siekti apsaugoti bendrus visuomenės interesus ir, pa, ir kad mes paisome laisvių hierarchijos siekiame užtikrinti žodžio laisvę bei už, suteikti im, galimybę įmonėms apsaugoti savo išradimus. E, manau, kad kalbant apie ketvirtąjį straipsnį, kaip jau buvo pasakyta, dėl kurio vyksta aktyvios diskusijos, turime labai aiškiai suformuluoti savo ketinimus siekti apsaugos, taip pat ir, ir taip pat ir, e, užtikrinti ir, ir darbuotojų dirbančių konkrečioje įmonėje interesus. Interesus. Taigi, to, to, tokio, pagal tokius bendrus principus pateikti mūsų frakcijos pakeitimai ir aš manau, kad mes nepamirštame svarbiausių didžiųjų Europos ir, ir demokratinės sistemos principų. Ponas Bežavan komisijos vardu. Ačiū pirmininkė. Komisija nori padėkoti pranešėjai ir visiems nariams už tai, kad stengiasi diskutuoti pakeitimus konstruktyviai ir siekti sutarimo. Aš norėčiau pakomentuoti keletą aspektų, kurie tikiuosi e, padės jums pasiekti sutarimo. Kalbant apie E, apie šią temą, kaip ponė Reda minėjo, reiktų prisiminti, kad visos valstybės narės vienaip ar kitaip sprendžia šį klausimą ir mes ėmėmės iniciatyvos šioje spėje dėl to, kad egzistuojantys sprendimai valstybės narėse yra labai skirtingi. Ir tai yra e, bendro rinka pagristas pasiūlymas ir būtent todėl mes teikėme šį pasiūlymą. Todėl manęs nestebina, kad pateikti pakeitimai kalba apie minimalę harmonizaciją Aš, saku, aš pasakysiu tą, ką sakau ir valstybėms narėms, jų atstovams. Siekiant tik minimalios harmonizacijos, būtų pakengta tiems tikslams, kurių mes siekiame. Manome, kad minimali e, harmonizacija neturėtų pakengti tiems saugikliams, kuriuos rašėme į šį tekstą. Jeigu e, ties pasiūlymai, tai jeigu ta harmonizacija įvyktų mūsų į, į pasiūlytų apsauginių nuostatų, e, ką, sąskaita, tai tikrai būtų nenaudinga. Dėl balanso, e, e, dėl pusiausvėros tekste, aš visiškai sutinku su pranešėjai, jis yra tai tikrai būtina siekti pusiausvėros. Viena vertus reikia užtikrinti Europos įmonių teisėtus interesus, suteikti joms galimybę išlaikyti konkurencingumą E, darbo, kurti darbo vietas, mm, novatoriškus sprendimus. Kita vertus, norime, kad vartotojų, darbuotojų, žurnalistų, visuomenės teisės taip pat būtų tinkamai apsaugotos. Ir būtent tokių ketinimų ir siekėme siūlydami šį tekstą. Per daug nesileisdamas į smulkmenas noriu išsakyti keletą pastabų, kurios tikiuosi bus naudingos jums siekiant sutarimo. Manau, kad daugybė iškeltų klausimų iš tikrųjų ne, nepriskirtini šio pasiūlymo aprepčiai. Paminėsiu tik keletą pavyzdžių. Visų pirma, mes nemanome, kad šis tekstas kažkaip tai kišasi į ES į, į galiojančius įmonėms taikomus įsipareigojimus teikti e, viešai skelbti visuomenė aktualią informaciją. Taip pat nemanome, kad tas pasiūlymas kažkaip tai pažeidžia e, skaidrumo reikalavimus. Ir trečia, mes taip pat nemanome, kad, te, tai turėtų būti labai aišku, kad tekstas neturėtų kažkaip tai e, kenkti darbo santykius reglamentuojančiam E, reglamentuojančiai sistemai. Noriu pasakyti keletą žodžių ponui Koferatį. Privalome užtikrinti, kad e, kvalifikuotų darbuotojų patyrimas ir žinios nėra laikoma, nėra laikomi e, komercinė paslaptimi. Yra nuostata šiuo klausimu tekste. Ir, ir tai taip pat reikėtų labai aiškiai suvokti. Dar vienas svarbus dalykas Mums atrodė, kad mūsų pasiūlymas pakankamai aiškus, bet žinoma, viską galima tobulinti. Manome, kad nuostatos dėl, kai kurios nuostatos dėl negatyvios apriepties galėtų būti e, kitaip sudėliotos tekste. Galbūt tai būtų naudinga e, perkeliant tą tekstą į vidaus teisę, šalių vidaus teisę. nagrinėjant kitas problemas susijusias su šiuo tekstu. E, nagrinėjant atvejus, kuomet e, e, pažeista įmonių teisė į, sau, į neatskleisti komercinių paslapčių, reikia pasielgti tinkamas priemonės to tokiai kovai. Taip pat reikėtų nebandyti patekti, apeiti kai kuriuos reikalavimus ir tiksliai suvokti, kas yra laikoma prie, e, komercinė paslaptimi. Taip pat apsaugoti išradimus. Noriu pasakyti, kad e, ketvirtame straipsnėje yra aiškios nuostatos ir noriu pasakyti, kokios išimtis numatomas. Dėl ketvirtojo straipsnio E, ketvirto straipsnio pirmo ir antro punkto. Ketvirto straipsnio pirmo punkto tikslas užtikrinti, kad valstybės narės nepat, ne, nepatvirtintų papildomų apribojimų komerciniams paslaptims. O ketvirtajame, e, ketvirto straipsnio ant, antroje dalyje numat, numatoma išlyga. Mes labai vertiname informacijos teikėjus. Ir žinome, kokia yra situacija šiandien. Paprastai informacijos teikėjas yra įmonės darbuotojas. Jis paprastai nėra žurnalistas. Jis yra žurnalisto informacijos šaltinis. Ir jeigu jis atskleidžia kokią nors vidinę įmonės informaciją, e, jis aišku susilauks tam tikrų priemonių. Šis tekstas to nekeičia, bet šiame tekste pripažįstama tokio informacijos teikėjo informatoriaus teisė į gynybą. Ir jeigu toks asmuo siekia užtikrinti e, viešuosius interesus, tai žinoma, toks asmuo veikia teisėtai. Ir ketvirto straipsnio antros, antro punkto E įtraukoje kalbama apie vieš, viešą interesą. Ir mes čia siūlome išimti. Siūlydami išimti, kalbame apie teisėtus interesus. Tai yra do, tai platesnės apimties as, aspektas, nei vien tik tai viešieji interesai. Aš manau, kad suprasite, kad, kad to, tokia apsauginė nuostata yra reikalinga ir kad ji turi būti rimta. Dar kartą ačiū komitetui už visą darbą nuveiktą šiuo, šiuo klausimu. Uh, Labai ačiū. Kągi, baigiame pasakančiųjų sąrašą. Ar ponelė Grip norėtų sureaguoti, atrodo ne. Labai trumpai, ponė pirmininkė. Uh, nes diskusijos ir taip jau ilgai užtruko. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems dar kartą. Manau, kad mes ir toliau sėkmingai, konstruktyviai dirbsime ir kad mes pasieksime sutarimo. Tikiuosi, kad jis bus plačiausias įmanomas ir kad tai leis užtikrinti nuoseklumą mūsų darbo Tikiuosi, kad mes nepamiršime to siekio, dirbsime tą pačią drąsę. Ir noriu padėkoti šešėlinėms, frakcijų šešėlinėms pranešėjams. Ir tikiuosi, kad susitiksime e, per e, plenarinę Strasbūro sesijos savaitę. Ir kad toliau dirbsime tuo pačiu ritmu. Ačiū. We thank you, madam. Uh... Dėkoju, ponia. Kągi, šiuo baigiame nagrinėti 14 darbo turkės punktą ir dabar tęsime darbą nagrinėti 15 punktą. Čia kalbame apie situaciją, kur man teks suteikti žodį pačiam savo, kadangi esu pranešėjas. Ir pranešime, kur kalbama apie atnaujintą konsensusą dėl intelektinės nusavybės teisų ehm, įgyvendinimo e, ir naujojo ES veiksmų plano, kurį rengia komisija. Kaip pranešėjas, aš turėčiau pasakyti štai ką. Pirmiausiai, noriu padėkoti visiems, kurie pateikė pakeitimų Pranešimo projektui iš viso gavome 124 pakeitimus ir aš esu dėkingas už juos. Jie iš tikrųjų e, tekstus teiks daugiau tikslumo. Kartais jie leidžia žvelgti į platesnį kontekstą, išsameu įvertinti situaciją ir taip pat kartais tekstas tiesiog e, tokiu būdu susijęs su platesniais viešaisiais interesais. Ir kaip iš jau buvote informuoti, vyks šešėlinių pranešėjų sutikimas dėl šių pakeitimų, dėl paties pranešimo projekto kitą savaitę, trečiadienį. Ir ten mes aptarinėsime atskirus pakeitimus jau daug detaliau. Kaip jau esu keltą kartų sakęs, norėjau daugiausiai dėmesio skirti komisijos veiksmų planui, ir kartu galbūt žengti šiek tiek toliau ir pateikti tam tikrų pasiūlymų dėl pačių intelektinės savybės teisių. Plačiai prasme, aš tikrai esu giliai tikinęs, kad mes galėsime sudaryti dėl kompromisinių pakeitimų, ypač tų, kurie susiję su preambulės ABD dalimis arba šeštuoju straipsniu ir dvidešimtuoju straipsniu. Taip pat norėčiau visus patikinti, kad kai kuriais neiškiais atvejais, pažiūrėjau, dabar jau praeitą kartą iškėlė šį klausimą. Iš tikrųjų, jokios, jokiais atvejais, jokiamis aplinkybėmis aš nenorėčiau kaip nors legitimizuoti neteisėto elgesio. To tikrai niekada nesiekiau. Mano e, siekis buvo atsižvelgti į egzistuojančią realybę, su kuria susidarėme, jeigu, pavyzdžiui, norime organizuoti e, veiksmingas e, samoningumo kelimo kampanijas jaunimui, visai kartai. Aš be abejo, e, mielai bendradarbiausiu ypač su šešėliniais pranešėjais ir tikiuosi, kad susitiksime kitą trečiadienį. Ir tokia būtų mano įžanga. Na, o dabar klausiu, ar kas nors prašys žodžio. Pereinu vėl prie pirmininko pareigų. Ponas Vas. Ačiū pirmininkė. Ačiū už jūsų įžangą. Iš tikrųjų, manau, kad bus įmanoma parengti vieną bendrą tekstą, kuriam visi pritartumėm, pastelkus šios pakeitimus. Ir iš tikrųjų turbūt teisinga sakyti, kad ES veiksmų planas turėtų būti patvirtintas ginant intelektinės nusibės teisės. Tačiau be abejo, tam mes turime užsitikinti ir piliečių pritarimą. Ir būtent čia pirmiausiai turime kelti žmonių samoningumą, išaiškinti jiems, kiek svarbus yra šis įstatymas. Ką ypatingai turėtume akcentuoti, tai kad reikia tinkamos pusiausvėros tarp privačių teisų, privačių ir privačias teisės ginančių įstatymų bei pagrindinių teisų ir e, taip pat uh, užtikrinti, kad intelektinės nusibės teisės būtų tinkamai prižiūrimas. Todėl labai svarbu visą tai e, taip pat įtraukti į es veiksmų planą. Labai svarbu, kad galų gale nesukurtume tokio klimato, kuriame būtų apribotos, apkarpytos pagrindinės laisvės arba priešingai būtų atvertos duris nusikalstamumui tarp vartotojų. Čia kalbame apie tarptautinio nusavybės teisų e, pažeidinėjimus pirmiausiai e, verslo sektorija, tačiau kartais ta riba tarp e, pažeidimų versle ir pažeidimų privačiame ligmenyje darosi labai neiški. Ir kai kuris atvejs mes turėtumėm uh, E, iš tikrųjų galbūt griežčiau kovoti su būtent tokio verslo tipo intelektinės e, teisų pažydinėjimo, tačiau per daug nekriminalizuoti atskirų privačių vartotojų, kada jie mm, tai padaro tiesiog privačiam vartojimui. Taip pat turėtumėm skirti dėmesį mažoms ir didėms įmonėms, nes mes dažnai kalbame apie mm, autorinės teisės, apie intelektinę nusavybę ir ją ginančias teisės. žmonės kuria tam tikras kultūrinės vertybės. Ir um, labai svarbu būtų atlikti, e, atlikti tyrimus pagristus e, aiškiais įrodymais e, kokia iš tikrųjų yra padėtis dėl, dėl nesavybės teisų pažeidimo. E, E, taip, esame tam tikrų tyrimų, tačiau manau, kad tas informacijos tikrai nepakanka. Ypatingai reikėtų e, apžvelgti išsameu, kaip e, verslo lygių yra pažydinėjamas dalykinės nusibės teisės. E, mums, kaip parlamentarams, tai turbūt yra ypatingai aktualus dalykas. Na, o kalbant apie intelektinės, e, apsaug, intelektinės nusibės apsaugą. E, be abejo, šias ir tie reikia atsižvelgti ir į viešąjį sektorių. Ir vėlgi, mums šis aspektas yra labai svarbus. Taigi, e, manyčiau, kad galų galia apibendrinant reiktų pasakyti, kad nuomonės nėra taip jau labai įsiskyrusios ir mums tikrai pavyks parengti bendrą dokumentą. Okay. Mr. Anderson. Gerai, toliau, ponas Andersonas. na, diena iš tikrųjų jau užsitęsė, todėl mano pastabas bus gana trumpos. Norėčiau dar kartelį padėkoti pranešiai už puikų darbą. Nekantri laukiu galimybės e, bendradarbiauti su kitais šėliniais pranešėjais šio klausimu. Noriu akcentuoti, kad čia tikrai reikalingas balansas, pusiausvėra. E, pusiausvyrą tarp tokių dalykų, kaip, pavyzdžiui, kas gali būti patentuojama ir kas negali būti patentuojama, ir taip pat pusiausvyrą, labai svarbi pusiausvyrą tarp įvairių teisių, kurios priklauso žmonėms. Esame be abejo tam tikrų teisių, kurios priklauso intelektinės nusavybės teisų turėtojams ir esame bendražmogiškų teisų susijusių su privatumu, su jo apsauga. Taip pat svarbu sukurti funkcionuojančią teisingumo sistemą. Ir turime elgtis labai atsargiai, kad nesukurtume situacijos, kada šitos teisės iš tikrųjų išslysta iš pusiausvyros. Na ir aš tiesiog iš tikrųjų laukiu tolesnės galimybės bendradarbiauti, rengiant šį pranešimą. Ponas. Prašau vėl. Um, komisijos atstovas. Ačiū. Komisija taip pat norėtų padėkoti įvairiems parlamento nariams, kurie pateikė pakeitimų ir galbūt tik tai keltas pastebėjimų atsižvelgiant į nuskambėjusius komentarus. Aš manau, kad mes iš tikrųjų sakerpai pritarėme pono Kostas e, paskutiniai pastabai, tai yra, kad reikalinga tam tikrai imperinė patirtis ir įrodymai. Mes per e, observatoriją ir OHIM e, E, dabar gauname tam tikrų tyrimų domenų, vienas iš jų, pavyzdžiui, yra dėl kosmetikos produktų ir tai buvo nepriklausomai atliktas tyrimas, e, kuris rodė, kad e, kosmetikos pasaulyje maždaug 10 procentų gaminių esančių rinkoje yra padirbti. Bet be abejo turėtumėm gauti išsamesnės informacijos. Mes čia tikrai sutinkame su jumis Abebrahim bei OCD, e, kaip tik rengia didžiulę išsame ataskaitą, kur tikimės, kad šitos problemos mastai bus daug įsamiau atskleisti. Ir vėlgi kalbam pirmiausia apie komercinio masto problemas e, to ir buvo siekta šio pranešimu ir e, mes be abejo čia galime tik tai jum pritarti. Kitas dalykas, kurį reikėtų pastebėti, ką mes sveikiname, tai kad daugelis iš jūsų taip pat um, pritarė, jog reikia atkreipti dėmesį, kas vyksta mažosios ir vidutinėse įmonėse. Ir pritarėme pastabom taip pat į teisingumo temos, mes um, priem domėt, kad jūs iškelti šį klausimą. Kažkada iš tikrųjų pranešime apie tai nebuvo per daug kalbama, tačiau dabar jūsų pačių pirmkė. Um, E, panešime nuskambėjo tam tikrų minčių apie mm, e, reguliavimo visą tą sistemą. Ir galbūt reikėtų dar patikslinti, kad mes kaip komisija, kaip mes kaip komisija matome šią situaciją, kada mes kalbame apie tą metodą, teisės aktų vykdymo metodą, kuris sako, reikia sekti pinigų srautus. Um, Tai be abejo, mes e, nestengiame persekioti piliečių, mes pirmiausia galvome apie komercinius veikėjus, kurie būtent bando užsidirbti per komercinio masto pažeidimus. Ir čia vėlgi grįžčiau prie pono Kosta ir kitų minčių, kad na, iš tikrųjų nereikėtų galbūt išskirti kažkokiu tai um, specializuotų grupių, tokių kaip, tarkim, internete veikiantis tarpininkai. E, visi tarpininkai vienai par kitaip e, prisideda prie šito komercinio pažydinėjimo. Ir pirmiausiai be abejo mes turime tiesiog identifikuoti ir nustatyti tos atvejus, kada iš tikrųjų komerciniu mastu yra vykdomi šitie pažeidimai. Taip pat be abejo reikėtų grįžti prie e, pagrindinių teisių ir taip pat e, sąžiningos kompensacijos už teisų pažeidimus. Pavyzdžiui, e, kada e, teisų turėtojai pasirašo sutartis e, sąžiningomis sąlygomis, tai be abejo sumažėja galimybių pažeidinėti e, tokias teisės, intelektinės nusibės teisės. Ir taip pat, pirmkė, turbūt jūs tiksite su manim, kad e, kai kuriais atvejais e, E, galima išprovokuoti kaip tai papildomus e, tokių patipaikius rautus. Taigi, bet kuriuo atveju mes lauksime jūsų pakeitimų, e, naujo parengto teksto ir mes rengia bendrabiausiamis. Labai ačiū už jūsų pasakymą. Aš asmeniškai irgi labai laukiu diskusijos apie visų teisių ir principų subalansavimą, kadangi tai bus tikrai labai įdomi diskusija. Noriu padėkoti visiems už dalyvavimą. Ir tuo galime baigti 15 darbo atvarkės punktą. 16 jau išnagrinėjome. Taigi dabar norėčiau tai informuoti Jūs, kad kitas e, įprastinis po, eilinis posėdis vyks Bruselėje trečiadienį, gegužės 6 ir toliau ketvirtadienį gegužės septintą. Dar kartą ačiū visiems už dalyvavimą.